Dabar darbo tvarkės nagrinėjimas, tarybos ir komisijos pareiškimai, naujas ES veiksmų planas dėl Afganistano ir Pakistano. Pagi, pradėsime nuo ponios Maistrom pasisakymo. Prašom, ponė ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė Ashton, gerbiami parlamento nariai. Problemos, kurios iškyla šiandien Afganistanui ir Pakistanui, yra susijusios su visu pasauliu. Žiūrus ekstremizmas plinta ir už regiono ribų. Narkotikai auginami ir gaminami Afganistane randa kelius į Europos gatves. Mūsų e, veiksmai visų pirma yra pagristi poreikiu užkirsti kelią Afganistanui ir Pakistanui tapti teroristų veiklos lopšiu ir nusikalstamos veiklos lopšiu. Tuo pat metu mes turime prisidėti prie geresnės ir saugesnės valstybės sukūrimą žmonėms, kurie gyvena Afganistane ir Pakistane. Labai daug kas šiuo metu vyksta Afganistane iš mūsų pusės. Daugelis mūsų valstybių yra nusiunę civilius e, piliečius į tą valstybę. Tačiau e, mes suprantame, kad Afganistanui dar iškyla labai daug iššūkių. Tačiau ir apie Pakistaną tą patį galėtume pasakyti. Jeigu neišspręsime konflikto Afganistane, mes susitursime su tokia pati padėtimi ir Pakistane ir atvirkščiai. Reikia bendrai vertinti situaciją, reikia dirbti daugiau ir geriau. Taryba birželio mėnesį skatino tarybos sekretoriatą ir komisiją imtis konkrečių rekomendacijų ir išskirti politinius prioritetus, kad būtų sustiprintas ir pagerintas ES dalyvavimas šiame regione. Rezultatas - ES veiksmų planas e, - aktyviau ES veikti Afganistane ir Pakistane. Jis buvo priimtas spalio mėnesį. Manau, kad tas veiksmų planas yra labai gera priemonė Tai yra pagrindinė strategija, e, kurią galima pradėti gyvendinti ir veiksmų planas leis pritaikyti tas priemonės, kurias jau dabar taikėme, e, kad geriau įgyvendintume mūsų politinius prioritetus. Planas yra pagrystas mūsų dabartiniu dalyvavimu Afganistano gyvenime ir numatyta visa eilė prioritetinių sričių, kur ES galėtų būti efektyvesnė. Mes stipriname savo dalyvavimą ir stengiamės reaguoti į visus iššūkius, kurie iškyla Afganistanui ir Pakistanui. Be to regionui duodame ženklą, kad mes esame tvirti, esame sukūrę regioninę perspektyvą ir todėl veiksmų planas yra labai svarbus regiono bendradarbiavimui tęsti. Afganistanas dabar yra. E, išgyvena sudėtingą laikotarpį. Prisimename e, rinkimų, e, prezidento rinkimą. Nereikia kartoti turbūt problemų, kurias paminėjote. Aš manau, kad Afganistano žmonės uh, E, supranta, kas vyksta ir mes turime pasitikėti jais. Mes parengėme rekomendaciją, kuri buvo pateikta ES rinkimų stebėjimo delegacijai. Dabar yra sukurta nauja vyriausybė ir dabar yra rengiama nauja jos darbo tvarkė ir naujas susitarimas, kuriuo galėtų e, vadovautis Afganistano vyriausybė ir tarptautinė bendruomenė. Prezidento Karzajaus e, inauguracinė kalba E, suteikia labai daug pažadų ir e, kalbama, kad bus padaryta nauja pradžia. Tikimės, kad kitą mėnesį Londone įvyksianti konferencija sukurs pagreitį tų veiksmų pradžiai. Mes tikimės, kad Karzajus ir jo vyriausybė pradės e, veikti griežčiau. Penki metai negali praeiti be pasikeitimų. Afganistano valstybė turi apsiimti tam tikrą atsakomybę. Kitaip tarptautinės bendruomenės veiksmai neduos e, jokios naudos. Kitais metais Afganistane bus kur kas daugiau tarptautinių e, pajėgų negu buvo iki šiol. JAV siunčia 30 tūkstančių papildomų karių, 68 e, tūkstančiai jau yra. Kitos NATO valstybės ir sąjungininkai taip pat prižadėjo nusiųsti bent 7 tūkstančius kariuomenės papildomai prie tų 38, kurie jau dabar yra, kariu, yra toje valstybėje kariniai veiksmai turi būti suderinti su civiliais veiksmais. Tam reikia tvaraus kariuomenės išvedimo iš Afganistano, e, nes kitaip civilinės sistemos nebus. Civilinė, lygiai taip pat ir atvirkščiai. E, suprantame, kad būtina sukurti veiksmingą e, valdymo sistemą, pagrindinės teisės, pagrindinės garantijas. Niekas tuo nebejoja. Saugumas, geras valdymas ir raida turi vykti paraleliai. Tokiu būdu mes ilgam laikui esame pasiryžę padėti Afganistanui, tačiau Afganistano žmonės supranta, kad jų pačių vyriausybė, o ne tarptautinės organizacijos turi užtikrinti gyvenimo sąlygų pagerinimą. Tai yra vienintelis būdas žmonėms atgauti pasitikėjimą savo vyriausybę ir savo valstybės ateitimi. Tarptautinė bendruomenė ten jau egzistuoja, ten veikia, bet ji turi dirbti daugiau ir geriau. Mes turime parengti procesą, kuris jau dabar vyksta, vadinamai afganizavimo procesą toje žemėje žemėje. Ir čia mes esame parengę ES veiksmų planą, kuris yra mūsų veiksmų pagrindas. Mes įvertiname afganistaniečių pačių gebėjimus ir bendradarbiavame su vyriausybė, kad tęstume efektingų valstybės institucijų kūrimą, kurios būtų atsakingos ir vietos, ir regionų lygių. Mes labai didelę reikšmę skiriame teisinės valstybės principui, geram valdymui, kovui su korupcija ir žmogaus teisų padėties gerinimui. Be to, kalbame apie žemės ūkį ir e, žemėtvarka, kuri turi būti labai svarbus ES prioritetas. Kad didžioji dalis afganistaniečių pradėtų gyventi geriau, e, suprantame, kad reikia gerinti žemės ūkį, nes dauguma jų gyvena kaime. Afganistane e, turi būti pradėtas prisitaikymo procesas prie naujų gyvenimų sąlygų todėl e, mes suprantame, kad reikia remti rinkimų sistemos pakeitimus. Tai turi būti mūsų darbos varkės vienas pagrindinių klausimų. Afganistanas, kaip jau minėjau, pastaraisiais metais išgyveno daug svarbių pasikeitimų. 2008 metais, atsiprašau, Pakistanas, 2008 metais įvyko rinkimai, atsirado daugiau demokratijos, daugiau civilinės valdžios, tačiau visa tai dar yra nepakankamai stabilu. Ta, Pakistano talibanai e, per pastarosius dviejus metus tapo tikra grėsme taikai ir stabilumui. Nereikia pamiršti, kad per pastarąsią savaitės vien daugiau negu 400 žmonių žuvo per išpalius, kurie buvo vykdomi įvairių sukarintų grupuočių. ES padės ir stiprins Pakistano civilės institucijas. Ypač svarbu įgyvendintas rekomendacijas, kurios parengė mūsų stebėtojas Michaelas Galeris 2008 metais, kuris vadavo ES rinkimų stebėjimo delegacijai. Ten buvo kalbama apie pagrindą pažangai, siekiant įtvirtinti demokratiją, rinkimų reformą dabar sukurti institucijas tos rekomendacijos turi būti įgyvendintos ir e, viskas priklausys nuo to, kaip Pakistano vyriausybė norės su mumis bendradarbiauti. ES pradina, to, ketina toliau tęsti strateginę partnerystę su Pakistanu, e, apie kurią buvo kalbama 2009 m. birželio mėnesį. Mes norime sustiprinti demokratiją ir užtikrinti stabilumą. Tam yra reikalinga užtikrinti teisinę valstybę ir kovą su terorizmu bei nelegalia prekyba. Labai svarbu, kad centrinė valdžia būtų atsakinga, jaustųsi atsakinga už savo valdžią ir e, už savo žmonės ir už jų ateitį e, palaikydama partneriškus ryšius su Pakistano vyriausybė, ES rems demokratinės institucijas ir struktūras, jo plėtrą ir priekybos mainus. Bet taip pat mes tikimės, kad ta valstybė pati prisidės prie įvairių kovos su terorizmu uh, E, metodų, įskaitant, e, e, pavyzdžiui, tuos informatorius, kurie vis dar galėtų suteikti mums informacijos iš Pakistano teritorijos ir pareng, padėti mums kovai su Afganistano nusikalteliais. Suprantame, kad ponė pirmininkė ir gerbiami parlamentarai, reikia imtis tolesnių žingsnių, e, užtikrant veiksmus Afganistane ir Pakistane. Jau šiandien ES labai aktyviai dirba regione ir tą toliau darysime. Labai daug kas jau pasiekta abiejose valstybėse - ir Afganistane, ir Pakistane. E, vietos vyriausybės ėmėsi pastangų, bet to tarptautinė bendruomenė ženkliai prisidėjo. Pati strategija ir patys dokumentai savaime padėties nepagerins. Dabar pribrendo laikas pakeisti juos realiais veiksmais kartu su mūsų partneriais Afganistane ir Pakistane. Ačiū, ponė pirmininkė. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ačiū, ponė ministrė. Dabar žodis poniai Ešton. Komisijos vardu, prašom. Um, Pirmininkė, dėkoju. Aš norėčiau pradėti nuo Afganistano. Dabar mes esame labai svarbioje kryškelėje. Mūsų parama turėtų padėti Afganistanui sukurti atsakingą vyriausybę, kuri atsilieptų į jų Afganistano gyventojų rūpešius. Mes turime stengtis paveikti situaciją Afganistane. Būtent to, todėl kitas uh, mėnesį Londone prasidėjęs konferencija, kurioje bus apie tai kalbama. Mes skiriame papildomų rė, uh, e, išteklių ir komisija skiria papildomos pagalbos, dabar jis siekia 200 milijonų eurų. Mums reikia gerinti iš esmės situaciją, pavyzdžiui, uh, pagrindinė sveikatos apsauga ir pradinį mokymą, ypač moterų, o ypač merginų. Valstybės narės taip pat įsipareigojo padėti sustiprinti policijos mokymų, mokymo programą. Bet tai yra tik tai pradžia. Mums reikia nuseklios programos. Nuseklios programos, kuri būtų suderinta su tarptautinės bendruomenės pastangomis, atsižvelgiant į Afganistano bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis. Taryba patvirtino spalio mėnesį veiksmų planą ir mes, remdamiesi jo, ir prisidedame prie NATO vykdomo saugumo misijos. Taip mes parodome tarptautinė bendruomenė, kad Afganistanas mums rūpi. Be to mes stengiamės įtakoti ir pono Karzajos prioritetus, ypač kovo su korupcijos bei teisingumo srityje. Teisės viršinybės principas ir žemės ūkis. Štai yra prioritetinės srityjs. Mes jau padedam vyriausybei e, sustiprinti administracinius e, gebėjimus. Mes, steng, dirbdami įvairiose provincijose, stengiamės padėti vietos žmonėms sustiprinti e, vietos valdžios institucijas, kurios galėtų padėti žmonėms. Aš tikiuosi, kad Visi surė, Afganistane sureaguos ir prezidento Karzavės raginimus dirbti iš vien. Aš norėtų pagerbti poną Bermaną ir jo komandą už tai, kad jie labai sunkiamis aplinkybėmis puikiai dirbo Afganistane. Mes tenkimės viską padaryti, kad vyriausybės patikimumas būtų pagrystas tolesnėmis rinkimų sistemos reformomis. Valstybės narės e, ne tik priims atitinkamą pagalbos Afganistanui politiką, bet ir e, suras išteklių ją atitinkamai įgyvendinti. Ir stengiamės tą daryti kuo skubiau. Taip mes galėsime parengti nuseklų požiūrį į mūsų pagalbą Afganistane. Dėl Pakistano. Mes norime, kad Pakistanas būtų stabili demokratija, kuri galėtų padėti kartu su kaimynais apsiginti nuo pagrindinių grėsmių. Birželį įvyko Pakistano Europos Sąjungo, Sąjungos vadovai susitiko ir šiame susitikime buvo priimti įsipareigojimai susiję su humanitarnė pagalba, su uh, administracinės, uh, administracinių gebėjimų bei vis, uh, civilinės visuomenės stiprinimu. O, o taip pat joje buvo kalbama ir apie uh, socialinį ir ekonominį uh, Pakistano vystimasi. Veiksmų planui yra skirta nemažai lėšų, 500 milijonų eurų. Dar vienas šimtas milijonų skirs Europos investicijų fondas paskolos formą. Mes plėtojame ne, ne tik savo politinius, bet ir prekybos ryšius. Plėtojame dialogą visais e, šiais klausimais. Ir baigiantis e, Ispanijos pirmininkavimui, mes ketiname surinkti vadovų susitikimą su e, e, Afganistanu. Afganistanas, Pakistanas bei jų kaimynai turėtų bendradarbiauti, turėtų suvienyti savo jėgas tam, kad galėtų pradėti stiprinti savo ūkį. O tam šios šalis pirmiausia turi atsikratyti tarpusavio nepasitikėjimo. Be investicijų vargu ar galima būtų tikėtis kokios nors e, realios mūsų įtakos e, tam, Pakistane ar Afganistane. Mes negalime pamiršti šių, šių, stranu, šių e, šalių. ES ir visos valstybės narės yra įsipareigojusios padėti Afganistanui ir Pakistanui. Ir turime suvokti, kad krizė nėra vien karinio pobūdžio. turime galvoti ne vien apie Afganistaną ir Pakistaną, bet ir apie visą pietryčių Azijos regioną. Šioms šalims reikia saugumo tam, kad e, jos galėtų veikti. Reikia stipresnės vyriausybės bei donorų paramos. Pietričių Azijoje ekstremizmo apraiškų matome kiekvieną dieną. šių problemų nespręsime vien karinėmis priemonėmis. Turime stengtis sukurti tokią aplinką, kurioje nebūtų vietos baimiai. Veiksmų planas sutikė mums galimybę pasinaudoti jau sukauptą patirtimi ir aš tikiuosi, kad parlamentas parems visus mūsų veiksmus šioje srityje. Ačiū, ponė vice pirmininkė. Dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu. Pirmasis ponas Kasolydis, Europos liaudės partija. Dvi minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Afganistane siekiama nugalėti Pakist, Talibaną ir Al-Qaidą. Afganistanas jau nebėra saugus Alkaida prieglopstis, tačiau kol kas ten viskas pasiekta, kas norima. Ir svarbiausia strategija būtų stiprinti pilietinę visuomenę, gerinti valdymą, ypač vietinių bei nacionalinių lygmenių ir skatinti vystimą. Šiame kontekste reikia skatinti Afganistano susitaikymo procesus bei patraukti tuos talibano narius, kurie visiškai netikėtai pateko į priešininkų tarpą. Manyčiau, kad mūsų pasiūlymams atsižvelgia į tas problemas ir ypač didelį dėmesį skiriama nekariniams priemonėms, tačiau daug e, didesnį akcentą reikėtų dėti ant narkotikų problemos, jūs jau tą minėjote, bei stipriau kovoti su blogų valdymu bei korupcija. Pakistanas, kitas atvejs, bet labai susijęs su Afganistanu, taip veiksmų planui ir šios, šių šalių sėkmė priklauso viena nuo kitos. Reikia skirti pakankamai pagalbos Pakistanui, kovoti su sukilimu, bet to reikia vengti, kad nepasitikėjimas tarp Indijos ir Pakistano taptų sėkmingų planų įvykdymo kliūtimi. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Gultieri. Dvi minutės. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir specialiai įgaliotiniai EP šią diskusiją noriu prisidėti prie plėtros regiono, kuris turi lemiamą svarbą visos planetos saugumui. Prezidentas Obama jau žengė savo žingsnį, ISAF šalis pažadėjo atsiųsti papildomų karių, tai turėtų sustiprinti karinės pajėgas bei vietos institucijas. Mes norime šiek tiek pakeisti savo strategiją, žengti ki kitokiu keliu. Neapsiribosime vien tik karinėmis priemonėmis kovoje su Talibanu. Siekiant būti efektyviais bei pereiti prie nepriklausomo bei stabilaus Afganistano turėtumėme karinę pagalbos dimenciją papildyti aktyvesniais civiliniais bei pili... ekonominiais veiksmais. Reiktų ekonomikos plėtrą stiprinti, gerą valdymą įdėkti, taip pat užtikrinti vidinį susitaikymą bei stengtis kaip įmanoma labiau stabilizuoti padėtį. Tas galioja ir Pakistanui. Čia ES jau uh, gali save atrasti, šis beitas buvo nuveikta praeitįje, skirtos pakankamai žymios lėšų sumos pagalbai, taip pat nusiųsta žmonių mokymams, personalo apmokymui, nepamirškime ISAF karinės misijos. Bet norėdami veiksmingai veikti regione turime veikti labiau, aktyviau, žmo, iki likščiolinių žmogiškųjų išteklių nepakanka. Todėl reikia stiprinti Europos lyderystę bei iniciatyvą. Iš šios perspektyvos veiksmų planas svarbus žingsnis į priekį, mano frakcija jį palaiko bei norėtų prisidėti prie jo įgyvendinimo. Tačiau klausame savęs, ar šio plano tikslai nereikalauja ad hoc instrumentų, ar nereiktų sustiprinti misijų instrumentų plokštę. Europos Sąjunga tikrai veikia aktyviai ir turi veikti dar aktyviau. Ačiū, ponė Galtieri, jūs kalbėjote per nelik ilgai, prašau kitus kalbėtojus neviršyti kalbėjimo laiko. O dabar ponas Arlachi pusantros minutės, prašom. Thank you very much. The... Ačiū. Mes diskutuojame apie ES veiksmų planą Afganistanui ir Pakistanui. Ir užsienio reikalų komitete aš rengiu pranešimą dėl naujos strategijos Afganistanui. Mums reikia naujos strategijos ir apskritai reikia civilinės strategijos, kadangi iki šiol ES intervencija šioje šalyje buvo nenusekli, bei turėjo pakankamai ribotą poveikį. Būkštauju, pona, ponia Akšton, kad negaliu pritarti jūsų išsakytoms mintims dėl Afganistano, kadangi jos pernelyg bendros, pernelyg biurokratinės bei pernelyg neaiškios kaip ir dabartinis veiksmų planas. Todėl parlamentas turi nunešti savo indėlį, indėlį ir pasistengti, kad planas tap nuseklesnis bei ambicingesnis. Aš e, bandau surinkti visą turimą informaciją į vieną vietą, bei galiu konstatuoti, kad labai sunku sužinoti, kiek buvo išleista pinigų nuo pat e, okupacijos 2001 metais pradžios, taip pat kiek buvo skirta pagalbos. Žinome, kad per metus šiai šaliai išleidžiama milijardas eurų milžiniška suma, o BVP Afganistano siekia vos 6,9 milijardus eurų. Taigi mes skiriame 20 procentų Afganistano BVP. Jeigu šias lėšas būtų tinkamai panaudotos, galėtų padaryti milsinišką įtaką. Ir antras aspektas, norėdamas keisti strategiją dėl Afganistano, bandyti iš naujo apibriežti es interesus šioje šalyje, baigdamas pasakysiu, kad dalį savo pranešimo skirsiu aguonų laukų naikinimui bei strategijos atitinkamos pasiūlymui. Ačiū. Dabar ponė Lambert, žaliųjų frakcija, pusantros minutės. Uh Gerbiamas, gerbiama pirmininkė, manau, kad tam tikrus veiksmų plano elementus galime pasveikinti. Tačiau, kaip kolegos teisingai pastebėjo, yra daug neatsakytų klausimų. Pažvelgus į šį veiksmų planą, visuomet bandome jį matyti per savo problemų perspektyvas. Ir kartais mes tiesiog neįvertiname kasdienės realybės afganistaniečiams ir pakestaniečiams vietoje. Labai daug žmonių žūsta Hazari žmonės, pavyzdžiui, būna tikslingai žudomi Pakistane, užsipuolamos mergaičių mokyklos, užsipuolama policija ir daugelis kitų žmonių. Neseniai Afganistano policija buvo e, apibūdinta kaip Talibano patrankų mėsa. Ir tada daugam iškyla klausimas, iš tikrųjų, kogi mes pasiekėme e, ar pasiekėme to, ko norėjome, kai ėjome į ten. Komisija kalba apie bendradarbiavimo staigesnę pradžią ar suaktyvinimą, ypač kai kalbame apie bendradarbiavimą su Indija. Bet pažvelgime į šį regioną ir vertinime, kaip iš tikrųjų dirbsime kitose įtampos rytėse, tokiuose kaip Kašmyras. Afganistano ambasadorius neseniai mums sakė, kad dėl to iškyla problema e, visam regionui, visams veiksmams tame regione. Mums reikia, kad Pakistanas įvertintų, kokią veiksmingą paramą mes teikiame, kai pagalvojame apie tūkstančius iš namų išvarytų žmonių. Pagalvokime apie tai, kad mes nepakankamai padedame tiems žmonėms, kurie buvo išstumti iš Afganistano ir Pakistano anksčiau. Dabar reikia kažkaip užpildyti susidariusi vakumą. Būtina skirti daugiau dėmesio švietimui, gyventojų poreikių tenkinimui ir iškeldintų iš namų žmonių reikmėms. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį vienai minutį ponui Tenokui. NATO ISAF karinė misija Afganistane žlugo. E, pasaulyje e, buvo pakankamai valios kariuomenės įrangos ir karių. NATO būtų galėjęs e, laimėti prieš Talibaną ir tokiu būdu užkariauti afganistaniečių širdis. Bet tai, kas vyksta dabar Afganistane, yra katastrofa. Tai yra brandolinių ginklų valstybė turinti. Tačiau mes turim vis tik padėti tai valstybei dėl strateginių priežasčių. Pavyzdžiui, Pakistano ISA elementai buvo sustabdyti ir dabar tik tai nenoriai bandoma suprasti, kokį pavojų toks požiūris kelia valstybės viduje. Pakistano keliama grėsmė, ypač e, priglaudžiant teroristus, e, ir tiekiančios Indijai ir Kašmyrui kelia grėsmę visam regionui. Tačiau Pakistanas ir toliau susilaukia ES valstybių karinės paramos. Teroristinių džihadistų uh, kontrapolimai ir e, ES parama turi būti teikiama taip, kad Pakistano pajėgos prie Indijos sienos nestiprėtų. Galiausiai prisiminkime, kad Pakistanas ir Afganistanas labai ženkliai skiriasi stabilumo ir nusaikumo atžvilgių nuo mūsų partnerės Indijos, kurie susilaukė mūsų pagalbos. Ačiū, ponė Tanokai. Ponas Mairis, guė vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes niekuomet nesutikdavome su ankstesnio Amerikos prezidento Bušo strategija Afganistane. Mes niekad nepritarėm jo nuomonį. Laikas parodė, kad mes esame teisūs ir šiuo metu turime korumpuotą, neteisėtą vyriausybę, daugybė nekaltų žmonių žūsta, o moterų padėtis toje valstybėje nepagerėjo nei kiek. Logiškai mes turėjome pakeisti strategiją. Mes apgailestavome, kad ponas Obama pasirinko sprendimą siūsti 30 tūkstančių papildomų karių į Afganistaną. Aš nemanau, kad ES turėtų sekti jo pavyzdžių, nes iškyla tam tikra rizika, kad mes sukursime naują Vietnamą 21-ame amžiuje Afganistano teritorijoje. Afganistanas nebus. E, ne, Afganistane nepasieksime sprendimo. Mes turime stengti stiprinti bendradarbiavimą, turime didinti diplomatinės pasangas ir per tarptautinius organizacijas turime siekti užtikrinti žmogaus teisės ir vidinių sprendimų ieškoti ten. Ačiū, ponė Sinkler. Um, Pirmininkė, Prieš kelias savaitės man buvo labai malonu susitikti su jungtinių tautų kariais, kurie ką tik buvo grįžę iš Afganistano ir aš iš jų išgirdau tą jau, ką girdėjome ir anksčiau, kad jie turi, turėjo pernelik mažai karinės įrangos Afganistane, nepaisant to, kad 40 tūkstančių eurų met, kiekvieną dieną yra skirta uh, kariams Afganistane skiriami taip pat didžiulės lėšas policijos pareigūnų mokymams. Jūs visiškai teisingai sakėt, kad tai yra labai svarbi pagalba ir mes turime ją stiprinti, turime siekti pažangos. Aš manau, kad e, dėl to, kad mūsų vyriausiai galiotinį uh, e, Užsienio politikai turi labai mažai patirties, jie nesupranta, kad mums neužteks tiesiog kelių uh, tūkstančių uh, E, eurų, nes kiek man yra žinoma, e, ši ponia niekada nėra dirbus e, viešoje įstangoje ir ji niekada nėra bendradarbiavęs su užsienio partneriais ir net nėra dirbus kelionio agentūroje, taigi jos patirtis tikrai yra menka ir nepakankama. Dėkuoju dabar dviems, dviems minutėms žodis sutikimas ponui Brons. Ačiū pirmininkė. Atrodytų, kad tarybos išvados apie Afganistaną yra visiškai e, džiuginan, e, e, džiuginančios. Tačiau jeigu mes pažvelgsime ar, iš arčiau, pamatysime, kad iš tikrųjų realių veiksmų labai mažai, bet daug naivumo. Taryba įsivaizduoja, kad, kad labai nederlingoje dirboje, kažkur toli nuo Europos, galima bus užauginti europinę demokratiją. Aš manau, kad mes turime suvokti, kad tai yra neįmanoma korupcijos yra labai daug, o mes nesuprantame, kad e, sprendimai dėl finansų, dėl e, politinių administracinių dalykų tikrai niekada nebus sprendti taip, kaip mums tinka. Ne dėl to, kad af, e, afganai yra nesažiningi, bet tiesiog dėl to, kad jiems atrodo, kad šeima bei jų gentis yra būtent uh, tos, e, būtent tai, kam jie turi būti lojalūs ir ištikimi. Bet žinome, kad vargu ar kas nors, kada nors galima bus tikėtis, kad narkotikų gamyba Afganistane, e, aguonų e, augimas bus sumažintas. Ataskaita teigiama, kad saug, nesaugumo Afganistane negalima spręsti vien karinėmis priemonėmis, o tai reiškia, kad uh, E, vis dėlto pri, e, pripažįstama, kad karinės priemonės pasiteisina, kad jos vis dėlto yra reikalingos. Aš manau, kad taip nėra. Turime pasimokyti iš patirties, jau anksčiau buvome uh, įsivėlę į Afganistano uh, reikalus. Talibanas be abejo yra nusikalstama uh, grupuoti, tačiau mes galime užkirsti kelią, galime neleisti ją žudyti mūsų piliečių, jei tiesiog išvesime savo karius iš Afganistano. Ačiū, dabar e, tęsėme e, pasisakymus ponas Salė Franka. Dėkui, ponė pirmininkė, tarptautinė bendruomenė, ne tik JAV turi problemą Afganistane. Prezidentas Obama tris mėnesius kūrė strategiją ir tik tuomet ją paskelbė. Taip jis bandė sureaguoti į nerimą keliančias armijos ataskaitas. Jis bandė iki 11 metų padidinti karių skaičių bei siekė geriau koordinuoti karinės ir civilinės programos tikslus. Pone Eštomt, svarbu yra tai, kad mes kaip europiečiai atitinkamai sureaguotumėme E, į konferenciją Londone. Jūs savo pasisakymę atkreipė dėmesį į du esminius dalykus. Pirmiausia, koordinacija ir kita tarptautinės bendruomenės. Reikia koordinuoti darbą su jungtinėmis tautomis. Ir čia dar dvi mintis norėčiau išsakyti. Penktaisiais metais man teko garbė EP e, rinkimų stebėjimo misijai vadovauti bei galėjau ISAF, su ISAF pajėgų vyriausiojų vadu pasikalbėti. Jis e, visiškai nesenai pasitraukė. Jis tuomet sakė, kad jungtinių tautų pajėgos yra pernelyg susiskaldžiusios bei mm, neatsako į reikalingus iššūkius. Reikia laimėti karą, nes Afganistane yra karo padėtis. Aš turiu meni, kad karą turi laimėti tarptautinė koalicija, neprarandant e, pilietinės visuomenės palaikymų. Taigi labai gerai, kad dedamos papildomos pastangos laimint piliečių paramą. Dabar ponas Hauvit, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisiminti Anglijos kareivį, kuris žuvo gruodžio 7-ąją. Jis buvo šimtasis Anglijos karys žuvęs e, Afganistane. Aš reiškiu užuojautą visų, visiems artimiesiems, kurių mm, artimieji sūnus žuvo e, Afganistane. Yra mūsų pareiga, kad padarytumėme viską, kas įmanoma, kad e, Afganistanas klestėtų ir būtų taikus. Taigi čia mums reikia tinkamos ES užsienio politikos, nėra laiko uh, pasinerti į tuščias fantazijas. Pirmiausia, reikia suderinti atskirų valstybių narių mm, veiklas, koordinuoti, sulėti jas į e, bendrąją strategiją. Taip pat džiaugiuosi, kad specialusis pasiuntinys e, jau naujų metų pradžioje pradės darbą Afganistane. Ir tai tikrai užtikrins e, geresnės funkcionavimais galiausinai sutarčiai, parodys ypatingą dėmesį Afganistanui. Taip pat reikia užtikrinti, kad EUPOL apmokys 300, 400 e, e, Afganistano policininkų, kad jie galėtų tinkamai dirbti savo darbą. Ačiū. Dabar ponas Gerins, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti nuo pat pradžios, kad visiškai nesutinku su ponios Sikler pasisakymu dėl ponios Ashton. Pirmininkė, Afganistane vienas iš keturių vaikų ne, neišgyvena iki penkerių metų. Trūksta sveikatos apsaugos, trūksta sanitarijos priemonių, trūksta be abejo demokratijos ir saugumo. Siena su Afganistanu yra kiau skilėta, todėl uh, labai lengva patekti į Afganistaną ir be to labai svarbu suvokti, kaip svarbu mums dirbti Afganistane kaip regiono dalyje. Be to būtina pabrėžti, kad neįmanomas tik savo tikslų pasiekti tik karinėmis priemonėmis. ES yra svarbu gyvendinti turimas priemonės. NATO yra atsakinga už karinę pusę, tačiau ji suprato, kad jos veiksmai, e, veiksmų galimybės yra ribotos. Europos humanita Sąjungos humanitarinė veikla, bendradarbiavimo ir plėtros priemonės bei demokratija negarantuoja sėkmės, bet be tokios paramos NATO veiklai lemta žlugti. Nauja visų šių elementų dozė, mes tikimės, suteiks e, perspekt, daugiau ateities perspektyvų Afganistano piliečiams. Jeigu dabar ES tenka labai didelė atsakomybė, tai Afganistano atsakomybė, atsakomybę neša korumpuota, susiskaldžiusi e, administracija. Nepamirškime, kad tai, ką mes galime suteikti Afganistanui, net neš jokios naudos, jeigu tam nepritars piliečių masės, kurie nori atkurti savo valstybę. Nors šis uždavinys e, prilyksta yra milžiniškas, mes negalim nuleisti rankų. Ačiū. Merci. Ačiū ponė Giorins, ponė Kilnilsen. Mums tikrai reikia išeiti iš tų Afganistano spasų, į kuriuos mus įvedė Džordžas Bušas. Klausimas ne kada, bet kaip išeiti iš Afganistano. Jeigu tarptautinė veikla ir jos požiūris nebus kvestionuojami, tai mes prarasime pasitikėjimą afganistaniečio akimis ir jie pradės pasitikėti talibanu. Humanitarnė parama turi būti nutraukta, nes ji nepadeda vietos žmonėms. Reikia daugiau dėmesio skirti civilės administracijos įtvirtinimui. Kodėl Europa yra Afganistane visų pirma? Todėl, kad amerikiečiai nusprendė, kad jie nori padėti tai valstybei išbristi iš smurto liūno ir iš tamsios praeities galvokime apie afganistaniečių mm, gyvenimo reformavimą, pagalvokime apie paslaugas, kurias reikia teikti piliečiams, apie transportą, sveikatą, apie geresnį valdymą vietos lygmenių, apie šalies administraciją, nes tos valstybės kultūra verčia mus mąstyti apie e, vienalytės valstybės egzistavimą. E, mes turėtume paremti regionų administratorių tam tikrų veiksmus. Mes lankėmės viename regiono 2001 metais ir matėme, kad yra gerų administratorių. Ačiū. Van Orden. Aš perskaičiau ES veiksmų planą Afganistanui ir Pakistanui. Ir dabar susidaro įspūdis, kad visa padėtis priklauso nuo to, ką daro ES. Aš manau, kad ES gali naudingai praktiškai prisidėti, bet tą reikia vertinti platesnių tarptautinių pastangų kontekste. Be to, reikėtų sutelkti dėmesį į konkrečią konkrečias veiklos rūšis, kur ES gali atnešti konkrečios verks, vertės. Ir daugiau negu 12 puslapių dokumente tik keturis kartus trumpai yra paminėta JAV ir tik vieną kartą yra paminėtas NATO, nors gal šiek tiek reikšmingiau. Ogi NATO ISAF misija yra svarbiausia tam, kad mūsų visi veiksmai būtų sėkmingi. Be saugumo ir stabilumo bus neįmanoma užtikrinti gero valdymo ar geros rekonstrukcijos ir e, valstybės atstatymo ir vystimo programos. ES valstybės narės ir pati ES 8 milijardus eurų jau e, sumetė į Afganistaną nuo 2001 metų. Tačiau ta suma nieko nepakeitė, todėl mes net neįsivaizduome, kiek tų pinigų nuėjo į šalį. Pone pirmininkė, reikia parengti išsamų planą Afganistanui ir Pakistanui, tarptautiniu lygiu. Ir tada mums bus sunk, lengviau vertinti, kaip ES gali prisidėti prie tarptautinių veiksmų. Ačiū, ponė Van Orden. Toliau, ponė Ernst, vieną minutę. Ačiū Šiandien jau praėjus aštuoniems metams žinome, kad ankstesnė karinė Afganistano strategija žlugo. Pasiausvėros nebuvimas tarp karinės jėgos ir mažo dėmesio e, taikiai, taikios visuomenės kūrimui tik sustiprina įtampą Afganistane. Todėl mes turime radikaliai pakeisti strategiją. Mums reikia atsisakyti karinės strategijos ir atsisukti veidų į žmonės. 40 procentų afganų neturi darbo, daugiau nei pusė iš jų gyvena siaubingame skurde, nežino nei kas yra švietimo apsauga, nei sveikatos apsauga, nei švietimas. Tas turi pasikeisti. Tikimės, kad taryba, komisija, visi susiję asmenys kažką padarys. Be abejo, reikia sustiprinti žemės ūkį, e, valstybės, vyriausybės kompetencija kovoti su e, Talibanu. Tačiau jeigu mes vėl pastatysime ant karinės e, avantūros, tai eilinį kartą pralaimėsime. Madame la Présidente. Euh... Pana Žuvan, pirmininkė, aš norėčiau pasidalyti savo pastabomis apie šią labai sudėtingą situaciją. Aš manau, kad mes turime užduoti savo labai paprastą klausimą. Kam mes ėjome į Afganistaną? Mes turėjome liktai aišku tikslą, mes norėjome atsikratyti talibanų, talibanų, kuris kėlė grėsmę ne tik regionui, bet ir visam pasauliui. Tačiau šiandien ši grėsmė, šis grėsmės nebėra. Antra, ar mums tai patinka ar ne, vakarų e, valstybių karinės pajėgos dislokuotos Afganistane, yra afganistaniečių suvokiamos kaip okupuojančios pajėgos, taigi nedraugiškos e, Afganistanui. Tie, kam, e, kas tuo netiki, gali nuvykti į Afganistaną ir tą aiškiai pamatys. 2004 metais e, galima buvo vaikščioti Kabulo gatvėmis, o šiandien to nebegalime daryti. Kabulas virto griuvėsiais. Taigi turime pripažinti, kad e, nieko doro nesugebėjome nuveikti Afganistane. Taip, mes e, sunaikinome Al-Qaidą. Taip, bet ar turime dabar pasitraukti iš šalies, iš Afganistano? Atsakymas, mano atsakymas būtų ne. Turėtume pagalvoti apie šeimo strategiją, bet galime pasitraukti iš Afganistano tik su tam tikromis sąlygomis. Pirmiausia, turime pagalvoti, kas rūpinsis Afganistano žmonėmis. Turime padėti jiems e, spręsti sudėtingą socialinę situaciją. Aš nemanau, kad Afganistanui galima taikyti europinius kriterijus. Taigi matome šiandien, kad nutraukti karinės operacijas pradėtas Afganistane yra kur kas sunkiau, nei kažkada buvo jas pradėti. Dėkuoju, dabar žodis sutikimas poniai Gomeš. Taryba teigia, kad nu, situacijos Afganistane ir Pakistane priklauso ir gyvenimas Europoje. Me, štai ką mes turime pasakyti savo piliečiams, turime tai kalbėti apie sąžiningai ir atvirai. Aš džiaugiuosi, kad buvo patvirtintas veiksmų planas, kuriame kalbama apie administracinių gebėjimų stiprinimą tiek Afganistane, tiek Pakistane. E, tik tai tai noriu pasakyti, kad šis veiksmų planas turėtų papildyti visus kitus mūsų veiksmus Afganistane. Turime stiprinti Afganistano vyriausybę ir valdžios įstaigas. Europa neturi apleisti Afganistano. Mūsų karinės ir civilinės pas, pa, pajėgos turėtų išlikti Afganistane. O baigdama aš norėčiau pasakyti, kad galime tik tai pasmerkti tai, kad Prancūzija nusprendė išsi, išvesti savo karius iš Afganistano. Dėkuoju, poniai Gomeš. O dabar žodį sutikiu ponui Butikofer vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu mes pamatysime, e, kokia yra ten siubinga padėtis Afganistane, visa kita pasirodys tik gražų žodžiai. Pone Ašton, pasakysiu, kad šalis tikrai yra pasirengusios e, dalyvauti EUPOL misijoje, bet jūs, bent jūs jau taip teigiate. Nepaisant to, nėra net 500 policininkų apmokyta, tai daugiau nei jokinga ir netgi graudu. Ar mes tikrai esame nuoširdus kalbėdami apie tai, kad Prieš dviejus metus Europos saugumo peržiūra institucija, agentūra nustatė, jog policininkų trūkumas kelia grėsmę mūsų pastangoms. Kodėlgi nefinansuojame policininkų mokymų ir sutrukdama jiems pereiti į talibano ar karo vadukų pusę. Tai kainuotų labai mažai. Man susidaro įspūdis, ponė Ešton, kad Europa mėgsta garsiai bei gražiai šnekėti, bet jos veikla daro didelę gėdą mums visiems. E, pirmininkė, dabar ponas Galer, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, pasirinkta antraštė teisinga naujas veiksmų planas Afganistanui ir Pakistanui. Naujas, bet tai, kas buvo pristatyta ta labiau panaša į, panašiai į du atskirus veiksmų planus. Apie tai, kas buvo pasakyta dėl abiejų šalių, iš principo galiu pritarti. Afganistane tikėsimės, kad pasimokėme iš praties e, klaidų bei pakeisime politiką, o Pakistane džiaugiuosi, kad naujoji politika yra tarsi testinė mano stebėjimų misijos ataskaitos e, priemonė. Tikrai per stebėjimo misiją buvo daug ką naujo sužinota ir įdomaus, galime iš to pasimokyti. O tikrai norėčiau, kad taryba ir komisija patikslintų, kokia yra bendra strategija abiejoms šalims. Juk šios šalis e, turi tūkstančio kilometrų sieną, kurios ne viena pusė nesugeba tinkamai apsaugoti. Bet politikai vienoje ir kitoje pusėje vykdoma politika neišvengiamai turi įtaką kitai kaimininiai šaliai. Taigi, ką mes darysime, kad sustiprėtų e, dialogas tarp Afganistano ir Pakistano vyriausybių, kaip mes žmonėms vietoje padėsime e, priimti mūsų remiamą politiką. Mums dar reikia atsakymų iš juos klausimus ir tikėsiuos jų sulaukti. Ačiū, ponė Galer. Dabar ponas Pasku, vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakistano ir Afganistano veiksmų planas buvo priimtas e, praeisiais spalį. Geras dokumentas, ten mes norime atnaujinti, sustiprinti tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus bei padėti sukurti Afganistano stiprią valstybę. Ta pati numato Junktinės tautos saugumo srityje. Tikimasi, kad papildomi 30 tūkstančiai JAV karių padės sukurti padėtį, kuri leis perduoti karinę atsakomybę 11, iki 11 metų Afganistano pajėgoms. Na, jeigu ES ir JAV turi panašių tikslų, būtent sukurti prielaidas Afganistano valstybės savrankiškumui, tai pasirinkti terminai yra visiškai skirtingi tinkamo saugumo norima pasiekti iki 11 metų, bet valstybės kūrimas neišvengiamai užtruks ilgiau. Taigi, įsivaizduokime, kad iki 11 metų saugumas nebus užtikrintas ar pablogės po to, kai JAV kariai pasitrauks. Ar valstybės, kurios padeda sukurti Afganistano valstybę, bus pasiryžusios atsiųsti ir karinių pajėgų. Man atrodo, kad ne ir tuomet kils problema. Slipto. Gracias, presidenta. Yo celebro que la presidencia. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Milanmon. Džiaugiamės, kad ES stiprina savo įsipareigojimus veikti Afganistane per veiksmų planą. Aš norėčiau sužinoti apie finansavimą šiam planui, apie finansinę pusę. Kitas svarbus E, momentas šiai valstybei bus konferencija Londone. Ten mes pamatysime, kaip iš tiesų valstybės narės yra pasiryžusios padėti Afganistanui ir ką yra pasiryžusi padaryti Afganistano valdžia. Jai reikia nuveikti labai daug - kovoti su korupcija, su narkotikų gamyba ir priekyba. Laikraščiuose skaitome e, prezidento Karzajaus kalbą apie korupciją. Ji sukėlė šiokių tokių susirūpinimų. E, tai, kad prezidentas nusprendė padidinti kariuomenės skaičių 30 tūkstančių, irgi mus skatina veikti aktyviau. Amerikiečiai ir europiečiai turėtume glaudžiau bendradarbiauti. Grėsmė iškyla ne tik Afganistano žmonių laisvė ir stabilumui, bet ir viso regiono stabilumui, įskaitant ir tokias valstybės kaip Pakistanas. Taip pat labai svarbu nepamiršti, kad ta šalis svarbi ir mūsų saugumui. Al-Qaeda prisiminkime. E, rezultatas priklausys ir nuo Afganistano e, veiklos. Mes negalime čia neveikti. Mes turime būti remiami savo piliečių. Kad mūsų piliečiai mūsų veiksmus remtų, turime būti vieši, skaidrus ir aiškus. Mes turime pasakyti, kodėl mūsų žmonės siunčiami į Afganistaną. Reikia paaiškinti žmonėms, kad tas ir tiesiog svarbi, kad mes negalime patirti nesėkmės. Bet kaip aš jau sakiau, grėsmė čia kyla daugam. Ponas Brok. Prašom. Kartas mano draugas Afganas pasakė, tikrai gerai, kad vakarai įžengė į Afganistaną, bet nepamirškime, jog kiekvienas, kas Afganistane liko ilgesniam laikui tapo okupantų, nors atėjo kaip išlaisvintojas. Taigi tai buvo pirmaisiais metais, devintieji metai tą liudyje. 80 procentų teritorijos kontroliuoja ta, talibanas. Turime e, suvokti, kad e, ja, nors JAF mano kitaip, Europos gynybos ministrai nemano, kad karo galima laimėti. Taigi Valstybės, kurios negalima e, valdyti iš vieno centro, negalima centralizuoti, negalima pastatyti ant kojų, negalima suvienyti. Taigi reikia susitelkti ties Al-Qaeda terorizmu ir tuomet išeiti. Ar taip reikia elgtis? Reikia atsakymų. Ir reikia atsakyti į pono Van Orden klausimą dėl šio veiksmų plano susijęmu su bendrais strateginiais tinklais, Obanos planu ir taip toliau. Taigi reikia kalbėti vieningai. Būtina atkurti Afganistano, Pakistano ryšį ir pagalvoti apie Pakistano ir Indijos santykius. Kalbant apie vystimą, dar niekada nemačiau tokios situacijos, kad kai užsienio paėgos apmoko policininkus, karius, net ir tuo atveju pralaimi, ideologi, pralaimi e, ideologinė kova. Tikrai būna kitaip. Taigi man kelia nerimo tai, kas yra kūriama, kas yra daroma. Todėl turime pasvarstyti, kaip reiktų išvesti karius ir tuo pačiu nugalėti teroristus. Ačiū. Ačiū, ponė Brok. Dabar vyks spontaniškos diskusijos. Daug kolegų paprašė žodžio. Prašau neviršyti vienos minutės, kad kuo daugiau kolegų galėtų pasisakyti. Pone Kombi, pirmoji. Padėtis saugumo padėtis Afganistane pastaruoju metu labai pablogėjo, todėl kad nėra kontroliuojama visa valstybė. Valstybės dalis valdo genčių vadai, o ne nacionalinė vyriausybė. Didžiuose miestuose egzistuoja rimtų saugumo problemų taip pat. Nepaisant to, kad ISAF pajėgos bando apsaugoti Afganistano piliečius. Viskas yra susiję su valstybės bendra, bendra būkle Tokios šalys kaip JAV ir kitos turinčios pajėgų karių Afganistane negali pasitraukti, todėl reikia ieškoti politinių ir karinių priemonių. Problemas reikia spręsti kartu ir sutelkti dėmesį į regioninį požiūrį. Turime galvoti ir apie Afganistaną, ir apie Pakistaną. ES veiksmų planas yra labai stiprus žingsnis link saugumo sustiprinimo. Tokiu būdu mes padidinsime administracinius gebėjimus, susiprinsime demokratinės institucijas, socialinę ir ekonominę raidą. Ačiū. Toliau suteiksiu žodžiai ponui Semkė. Otóż ja uważam, że plan Unii Europejskiej jest plan... Pone pirmininkė, dėkoju, kad suteikėt man žodį. Aš manau, kad veiksmų planas yra labai svarbus, tačiau žvelgime į du veikimo būdus. Pirmiausia, galvokime apie didesnį saugumą, antra, galvokime apie gyvenimo sąlygų pagerinimą vietos žmonėms. O kalbant apie pažangą saugumo srityje, reikėtų pasakyti, kad tai turi įtakos ir gyvenimo sąlygoms. Taigi, E, viskas yra susiję, kaip ir gyvenimo sąlygos didina saugumą. Tada iškyla paramos efektyvumo klausimas. Suteikiamą paramą būtų galima naudoti kur kas veiksmingiau. Turėtume taip pat galvoti apie paramą iš Centrinės Azijos valstybių. To šalisgi turėtų būti pačios suinteresuotos Pone Ašton turėtų užmėgsti geresnius ryšius su Rusija ir Tadžikistanu šiuo požiūriu. Šios šalis turėtų padėti mums ir toms Afganistanui ir Pakistanui. Ypač, kai kalbama apie logistiką ir transportą. Toliau ponas Karim. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien teroristų bombos ir Afganistane ir Pakistane sproksta kasdien. Mokyklos, priekybos centrai, e, miestų e, kultūros namai, net kariniai štabai yra užsipuolami. Kariuomenė bando išstumti infiltruotorius asmenys iš Afganistano į Pakistaną. Tačiau iš kur tie teroristai vis dar gauna ginklų? Per daug paprasta būtų teikti, kad tai Pakistano vidinis reikalas. E, padėtis yra kur kas sudėtingesnė. E, ministrė Malmström labai teisingai paminėjo regionų bendradarbiavimo klausimą. Per mūsų e, vyriausiąją užsienio reikalų įgaliotinę mes galėsime kalbėti su Pakistano kaimynais ir skatinsime juos padaryti viską, kad padėtų Afganistanui išpristi iš to sudėtingo laikotarpiu. Labai teisingai buvo pasakyta, kad egzistuoja abipusis nepasitikėjimas tarp Pakistano ir Indijos. Aš esu už tai, kad šios šalis būtų uh, su, su, su, su, su, suartintos. Tačiau, kol egzistuoja toks susipriešinimas ir kol Kašmyro klausimas neišspręstas, mums vargu ar pavyks pasiekti pažangos. Ačiū. Ačiū, Karim. Toliau. Van Langen. E, mislim, da je akcijski program za Afganistan. Ačiū, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad Afganistano veiksmų planas yra tikrai protingas, bet tik tuomet, kai mm, pabrėžiama europietiška strategija. Esame e, visiškai pasiryžę padėti Afganistanui, negalime e, remtis tik vakarų sąjungininkų primesta strategija. Manyčiau, kad veiksmų planas turėtų pirmiausia susitelkti ties taikiomis iniciatyvomis. Manyčiau, atėjo laikas atsisakyti karinės pergalės idėjos. Neįmanoma laimėti ginklu tuo met, kai jūsų nepalaiko vietos gyventojai, tuo met, kai talibanas tebe laikomas mm, partizaniniu judėjimu. Taigi norėčiau pabrėžti būtinybę rasti regioninį sprendimą, būtinybę įtraukti į mūsų veiksmus Afganistano kaimynus, kadangi Afganistanas kaimynais pasitikė. Ačiū. Ponas Donžan, ačiū, bonė pirmininkė. Išgirdome daug įvairiausių minčių šiandien. Panašu, kad EUPOL ir NATO misijų suderinimas nebuvo pakankamai geras, mums reikės spręsti tiek kokybinės, tiek kiekybinės problemas, ypač dėl įvairiausių trūkumų, kurie trukdo veikti sėkmingai. Kalbant apie Pakistaną, žinome, jog chroniškas nestabilumas e, lemia krizinė situacija visame regione kartu ir Afganistane. Todėl veiksmų plane bendradarbiavimas e, norimas stiprinti tarp Afganistano ir Pakistano kovoje su terorizmu. Egzistuoja ideologinė ir struktūrinė, e, struktūriniai panašumai tarp Kašmyro teroristų ir prie Afganistano sienos veikiančių e, sukilėlių. Tikiuosi, kad e, bus rasta pakankamai priemonių užtikrinti, kad pernelyg didelis artumas nepakenktų. Ačiū dabar ponas Kortis. Ponas Kortis Lestra, prašom.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 Ten siaučia korupcija, prekiaujama narkotikais ir visą tai liudyja, jog mes taip pat žlungame. Manau, jog Europinė strategija turėtų padėti užbaigti ten smurtą bei chaosą. Karinės priemonės reikia naudoti efektyviau. Reikia stengtis e, stiprinti demokratiją, modernizuoti šalį būtina pagalvoti apie tai, kad investuodami į Afganistaną investuojame į europiečių saugumą. Būtina gražinti šias šalis į normalią situaciją ir užtikrinti jų gyventojų saugumą. Ačiū dabar ponas Boret. Panie Przewodniczący, e, sytuacja w Afganistanie jest współcześnie. Pone pirmininkė, padėtis Afganistane šiuo metu yra svarbiausia problema, su kuria susidarė tarptautinė bendruomenė ES gali geriau veikti priemus Lisabono sutartį. Turime galvoti apie tris skirtingus dalykus. Privalome e, siekti karinės pažangos. Tai yra labai ambicingas planas. Ir e, mes turime kovoti su Al-Qaida ir Talibano pajėgomis. Antras dalykas, labai svarbu sukurti stabilų Pakistaną ir stabilų regioną, visų pirma galvojant apie Indiją. Ir trečias svarbus klausimas yra susijęs su piliečiais, vietos gyventojais. 30 metų tie žmonės gyvena kare, karo sąlygomis. 90 procentų žmonių tiesiogiai su tuo buvo susiję. Todėl turime sukurti teisinę valstybę, e, teisingumo sistemą. Milijonai žmonių vaikų negali eiti į mokyklą. Pone Ashton, aš manau, kad neužtenka vien suteikti efektyvę ekonominę pagalbą pilietiniai visuomeniai Afganistane atkurti. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas. Ponas Ehrenhauser, kadangi esu Irano delegacijos narys, padarysiu trumpą pastebėjimą prieš kurį laiką. Briuselėje vyko diskusijos su Irano ambasada Briuselėje buvo diskutuojama, kodėlgi išaugo mirties bausmių skaičius atėjus naujajam prezidentui. E, keturis kartus buvo paaiškinta, kad e, išplito prekyba narkotikais prie Afganistano sieno, sienos, taigi tikiuosi, kad E, narkotiko problema bus pakankamai stipriai perbrėžta veiksmų plane, kartu nepamirštant ir korupcijos. Ačiū. Dabar žodis poniai Malmstrom, ministrė. Ačiū ponė pirmininkė. Taryba labai dėkoja už tokį aktyvumą, kurį pademonstravo Europos parlamentas svarstant šį klausimą. Aš pabandysiu atsakyti keletą klausimų. Ponas Kasulydės veiksmų plane yra galvojama apie regiono perspektyvą. Tai yra esmė ir ES vykdomame darbe labai daug dėmesio yra skiriama kovai su korupcija ir teisės principų įtvirtinimui. Afganistanas ir Pakistanas šiuose srityse turės būti remiamas dar ilgą laiką. Ponas Kasulidis labai teisingai pastebėjo, kad mes nepakankamai dėmesio skiriame narkotikų klausimams. E, mūsų teikiamoje paramoje yra numatoma bendradarbiauti užtikrinant techninę pagalbą ir tai turės tęstis. Labai svarbu pabrėžti, kad turime remti Afganistano vyriausybės pastangas pagerinti žmonių gyvenimą ir visuomenės valdymą. Ponas Lačik, e, galiu pasakyti, kad ši, iki šiandienos imtosios pastangos nebuvo pakankamai gerai koordinuojamos. Todėl dabar labai svarbu, kad turime tą planą. Švedija pirmininkaudama labai aktyviai kovojo visą rudenį, kad uh, visi veiksmai, kurie buvo daromi ir kas bus daroma, kaip, uh, kokiu mastu ir panašiai būtų surašyti į tą veiksmų planą. Dabar turime iškesnį supratimą ir uh, mūsų pateiktoje ataskoje mes išdėsime pagrindinės gairės, kurios padės dirbti ir mums. Kaip žinote, mes tą gairės parengėme kartu su e, užsienio reikalų komitetu. EU Pol, ponė Danžan, atlieka labai svarbu darbą, vaidmenį bendradarbiavime ir Afganistano vyriausybė labai daug prisideda prie civilinės policijos rengimo. Mes užtikriname vadovavimą vietoje. EU Pol uh, turi savo paėgas visose E, veiklos rytise, dirbame tiesiogiai su afganistaniečiais, tiesiogiai su JAV pareigūnais ir panašiai. Deja, valstybės narės nesurinko tų 400 žmonių, kurių mums reikėjo. Ir mes dabar dar vis raginame valstybės narės, kad jos siūlytų savo kandidatus. Uh, Galiausiai matome, kad šešiose srityse EUPOL pradėjo dirbti, kurios gali būti labai naudingos. Tai yra policijos tyrimai, nusikaltimų tyrimai, e, policijos struktūra, santykiai tarp e, prokurorų ir policijos kova su korupcija, žmogaus teisės ir lyčių lygybė šios sritys yra afganistaniečių pačių prioritetai ir NATO prisideda prie policijos mokymo per savo pajėgas. Be abejonės mes turime didinti bendradarbiavimą. Baigdama, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad veiksmų planas yra nepaprastai svarbus. Jis užtikrins, kad ES savo resursus panaudos geriau ir koordinuočiau. Mes turime stengtis įgyvendinti visas geras mintis per regioninę perspektyvą, per savo atsakomybę e, Afganistano ir Pakistano teritorijoje ir per e, tų valstybių vyriausybę atsakomybę. Tokiu būdu užtikrinsime teisinės valstybės ir demokratijos veikimą tose šalise. Svarbu bendradarbiauti su visomis susijusiomis šalimis, įskaitant ir kitas regiono valstybės. Mes laukiame Londono konferencijos, kurioje tikimės valstybės narės pristatys savo veiksmų planus ir Karzajus pateiks savo planus. Ir mes tada galėsime apibriežti savo paramą. ES parama yra orientuota į tolimesnę ateitį. Ji turi būti subalansuota teisinga ir tvari. Ir tai bus ženklas, kurį mes duosime afganistaniečiams. Tam reiks daug laiko, būkime realistai. Darbas yra labai labai gilus ir platus. ES todėl turės stiprinti savo veiksmus ir mes turime duoti ženklą, kad mes padėsime ilgą laiką, skaitant ir pagalbą moteriams bei vaikams, apie ką kalbėjo daugelis parlamentarų. Dėkoju už šią diskusiją. Ačiū dabar žodis ponė Ešton, prašom. Dėkoju ponė pirmininkė gal susikoncentruositės keliais esminiais aspektais, kurios nariai palėtė. Pir, pritariu pirmininkančiai šaliai dėl narkotikų. Iš ties mums reikia visą apimančio atsakymo, suderinti e, kaimo plėtrą su socialinėmis priemonėmis bei teisinės valstybės įtvirtinimu. Reikia šią problemą spręsti iš pačių įvairiausių pusių. Pritariu narių mintims apie taikių priemonių svarbą padaryta nemaža pažanga. E, aišku, jos nepakanka, bet toks pavyzdys. Antrais, 2002 metais maždaug 7 procentai turėjo prieigą prie sveikatos apsaugos, dabar 85 procentai turi 2009 metais. Taigi šis pavyzdys e, liudija apie mūsų daromų priemonių efektyvumą. E, pone Lambi, jūs kalbėjote apie švietimą, kuris yra kertinis mūsų paramos akmo. Čia turiu omeny tiek vaikų mokymą, tiek suaugusiųjų apmokymus. Iš principo Afganistanui skirmi pinigai valdomi per labai gerus fondus, jungtinės tautas, pasaulio banką. 9 e, metų padėties ataskaita e, puikiai liudyja, kad e, pinigai yra panaudojami, kaip jie yra panaudojami ir pateikia visas smulkmenas. Aišku, efektyvumui ribų nėra. Mano vaidmuo bus e, tai, kas vyksta, padaryti efektyvesnį, nuoseklesnį, geresnį. Aišku, reikia užtikrinti, kad įsipareigojimai dėl Eupolo būtų vykdomi bendradarbiavimas su NATO. Vieną kartą buvau susitikusi jau su generaliniu sekretoriumi NATO, taip pat su e, ponu Holbroku, taip pat su valstybės sekretorė Clinton. Taigi mes rengiamės Londono konferencijai, bendraujame su pačiais svarbiausiais partneriais. Žinoma, regioninis aspektas iš ties yra be galo svarbus. Norime, kad šis veiksmų plano aspektas e, įtvirtintų regionų plėtrą, ypač pastatų statyba ir taip toliau. Aišku, visada galima padaryti daugiau, pritariu tam. Londono konferencija bus kita svarbi gairė vystant Afganistane. Konferencija vyks jau tikrai netrukus, bus kalbama daug apie regionų plėtrą, socialinę, ekonominę plėtrą. Galiausiai problemos švietimo, teisingumo, teisinės valstybės ekonominiuose srityse yra tikrai aktualios ir visose šiuose srityse mano patirtis tikrai nėra nepakankama. Ačiū, diskusiją baigiame. Kitas klausimas. Tarybos ir komisijos pareiškimas dėl Baltarusijos. Pirmiausia, žodis Cecilijai Malmström iš tarybos. Prašom, žodis jums. Dėkoju.